Lenkijos institucijos ir dėl pono Evaldo Štadlerio e, Austrijos institucijos pateikė atitinkamus prašymus. Pagal šešto straipsnio antrą dalį darbo tvarkos taisyklių perdodu šiuos prašymus nagrinėti Teisės reikalų komitetui. Ponas Gabrielė Arbertini man pateikė prašymą dėl savo parlamentinės neliečiamybės gynimo. Taip pat perdodu svarstyti šį prašymą Teisės reikalų komitetui parlamento frakcijos, kai kurios ir neprisijungusieji nariai paprašė skirti į komitetus kai kuriuos parlamento narius. Ir jeigu niekas e, nepaprieštaraus išplatintiems dokumentams, tuomet laikysime tas.